Mes pakvietėme dalyvauti šioje diskusijoje taip pat ir delegacijos ryšiams su Magrebo šalimis narius. Noriu pasveikinti su ponė Viljams, ji yra jungtinių tautų atstovė. Taip pat e, turime jungtinę karinę komisiją. 5 plus 5 formatu. Jos atstovus taip pat turime prisijungusius prie mūsų diskusijos, noriu pasveikinti su EIVT atstovais taip pat. Buvo minėta, kad e, dar niekada taip arti es sienų nevyko tokie aršus karo veiksmai. Prieš tai aptarėme situaciją Malyje ir e, Libijos atžvilgių Junktinių tautų saugumo taryba 11 metais paskelbė Libijai ginklų embargą. Berlyno konferencijoje tas sprendimas buvo peržiūrėtas, tačiau, kaip minėjo ponas Borelis, e, atitinkamo kreipimosi nebuvo gauta. Operacija pavadinimu Sofija, pavadinta mergaitės, kuri gimė Vokietijos laive vardu, prasidėjo 15 metais, ji buvo daugiausiai susijusi su saugumo pajėgų mokymais e, pareigūnų kovojančių su nelegalių žmonių gabenimu, tačiau atitinkamos struktūros e, šiuo metu neturi laivų. Ir e, užsienio ministrų taryba neseniai nusprendė pradėti naują misiją, kuri pakeistų Sofiją ir nusprendė taikyti saugumo tarybos paskelbtą ginklų embargą. būsimajame užsienio reikalų ministrų tarybos posėdėje bus priimti galutinį sprendimą. Dabar suteiksiu žodį poniai Viljams, kad ji mums per dešimt minučių papasakotų, kokia yra situacija praėjus mėnesį po Berlyno konferencijos. Prašau, jums žodis. Labą dieną. Malonu man kreiptis į Europos parlamentą iš Ženevos, kurioje šiandien vyko antrasis jungtinės e, karinės komisijos diskusijų ratas, e, vadinamojo 5 plus 5 formato diskusijos. E, dėrybų atgaivinimas yra susijęs taip pat ir su tartautinėmis pastangomis atgaivinti Libijos taikos procesą po Berlyno konferencijos ir prieš dvi dienas Minchenė taip pat vyko atitinkamos diskusijos. Manau, kad jos buvo tikrai teigiamos, rimtos. Po Berlyno konferencijos, žinoma, iššūkiai, su kuriais e, susidurėme, tapo ar rimtesni. Berlyno konferencijoje buvo stengiamas iš esmės spręsti sudėtingas Libijos problemas ir uh, Praėjusią savaitę jungtinių tautų saugumo taryba patvirtino rezoliuciją 2510, kurioje išreiškime paramą Belino konferencijos išvadoms. Teigiami Berlyno konferencijos rezultatai buvo susijęs su tuo, kad nuspręsta ir sukurti e, tarptautinę, e, e, tarptautinį, tarptautinį apsaugos sistemą Libijos viduje nuo 19 metų sausio mėnesio iki dabar vertinant situaciją, <clears throat> siekiant įgyvendinti operatyvinį dokumentą, kuris e, buvo patvirtintas papildomai prie Berlyno išvadų, tai traukiant kaiminės šalis ir regionės organizacijas ir gyveninti savo viziją susijusią su konferencijos išvadų gyvendinimu, perkeliant procesą į tarptautinį lygmenį. Liepos 29 dieną 2019 metų buvo atitinkami pasiūlymai pateikti saugumo tarybai ir po Berlyno konferencijos įvyko keli svarbus susitikimai, vienas Alžyre, e, kuriame e, sausio 23 dieną buvo sušauktas Libijos kaimynų ministerijų lygio susitikimas, sausio 300 dieną Kongė taip pat vyko atitinkamas aukšto lygio susitikimas bei buvo diskutuojama taip pat Afrikos Sąjungos aukščiausio lygio susitikime 33-ame nuo vasario 9-11 dienos Sudis Abeba ir vakarus, nekalbėsiu taryba vyko Briuselėje. Taigi Libija sulaukia regioninio, tarptautinio ligmens 2510 e, Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliucija buvo patvirtinta po dešimties mėnesių praktiškai jokio neveikimo. Ir e, rezoliucijoje e, buvo išreikšta aiškiai parama paliauboms, siekiant, kad Libijos žmonės išgirstų iš saugumo tarybos e, atitinkamą signalą apie tai, kad tarptautinė bendruomenė stebi, kas vyksta šalyje. Ir e, e, daugelis Libijos gyventojų tiesiog trokšta taikos ir stabilumo. Dar prieš Berlyno konferenciją ir po jos mes Mm, ėmėmės e, visų e, trijų priemonių - ekonominių, saugumo ir politinių, kurios buvo e, aptartos mūsų gautinėme dokumente. Sausio 6 dieną mes sukvietėme Libijos ekspertus, kad pradėtume diskusijas apie tai, jog reikia sukurti Libijos atkūrimo komisiją Pirmiausia, ekonominė komisija ir antra komisija arba darbo grupė turėtų būti skirta šalies atstatymui. Ekonomikos ekspertų komisija praėjusią savaitę antrą kartą posėdžiavo ir e, šioje darbo grupėje buvo e, patvirtinti šios e, darbo grupės svarbiausi ateities darbai, siekiant išspręsti pačias svarbiausias ekonominės finansų sektoriaus e, problemas. Libijoje šis sektorius susiduria su labai dideliu spaudimu dėl e, e, naftos eksporto draudimo ir tai yra praktiškai vienintelis Libijos valstybės pajamų šaltinis naftos eksportas. pat šalį purto rimta bankų e, krizė. Keli bankai po kelių mėnesių Libijoje bankrutuos, veikiausiai artimiausių metų skaitant ir didžiausią šalies banką, o e, tai sukeltų dar didesnę socialinę ir finansinę suirutę ir spaudimą didesnį gyventojams. tas antrasis ekonomikos e, ekspertų susitikimas e, Kairė tikrai bus labai svarbus, ypač e, jame bus svarstami tokie klausimai kaip pajamų už naftą, sąžiningas paskirstimas, kova su korupcija. Dar viena problema susijusi su bankų, krizės, bankų sektoriaus krize ir smarkiai atsiliepia taip pat ir <clears throat> Libijos centrinio banko, nes jo būstinė yra perkelta dabar į Tripolį. Kalbant apie šalies atstatymą, tą antrąją darbo grupę, kuomet bus užtikrinta tvari taika ir tam tikras stabilumas, labai svarbu, kad uh, ta parama būtų tinkamai paskirstyta, atstatymo e, parama šaliai būtų tinkamai paskirstyta, nes šiuo metu tikrai kai kurie miestai tokie kaip Bengazis e, e, yra greunami šiuo metu, 2014-aisiais Tripolis ir jo apylinkės buvo smarkiai apgreutos. vasario, nuo vasario 2 iki 8 vyko šešių dienų diskusijos susitikimas, kurio metu buvo siekima susitarti dėl paliaubų. Per pirmąjį dėrybų raundą šešių dienų darybos dvi delegacijos nusprendė nesustikinėti akis į akį tarpusavį, bet mes e, e, išsaugojame susitikimą dėl e, laikinų paliaubų užtikrinimo ir buvo susitarta dėl kovotojų ne iš Libijos pasitraukimo ir taip pat buvo susitarta kovoti su teroristinėmis grupuotėmis, abi šalis susitarė toliau siekti stiprinti tarpusio pasitikėjimą, pasikeičiant karo be laisvės. Bei buvo aptartos galimybės vidaus pabėgėliams grįžti į savo namus gyvenamasis vietas, tačiau tam žinoma būtina užtikrinti paliaubas, e, atitraukti konfliktuojančias karinės pajėgas e, vienas nuo kitų, kad civiliai galėtų grįžti į savo namus. Šiandien darybos vėl atsinaujino, galtinis tikslas yra paliaubos. Šiuo metu susidurime su rimtais iššūkiais pačioje Libijoje, nes e, maždaug 200 e, <clears throat> kartų buvo pažeistas sausio 12 pasiekto ugnies nutraukimo susitarimas. Ir e, šiame procese dalyvaujančios šalis dėl ugnies nutraukimo susitarė ir nutarė laikytis, tačiau uh, yra daug suinteresuotų pajėgų, kurios, e, pavyzdžiui, šiandien į Tripolio uostą paleido 16 raketų, kurios vos nepataikė į tanklaivį gabenantį suskistintas e, e, naftos dujas. Jeigu būtų pataikyta į tą tanklaivį, tai būtų kilusi didelio masto tragedija. konfliktuojančios grupuotės naudojasi įvairiais nekontroliuojamais e, sviediniais, e, artilerija. E, todėl įtampa ir toliau išlieka didžiulė fronto linijose. Nepaisant to, abi šalis ir toliau teigia, kad laikysis ugnies nutraukimo susitarimo. Nepaisant to, kad abi šalis susilaukė taip pat ir e, kaltinimų dėl jungtinių tautų ginklo embargo e, nepaisimo ir pažeidinėjimų, todėl mes labai palankiai vertiname ES vakar priimtą sprendimą, nes Libija iš tiesų tikrai nėra tas šalis, kuriai reikia dar daugiau ginklų. Libija iš tiesų yra didžiulis ginklų sandėlis ir e, e, taip pat labai daug ginklų iš Libijos patenka į Sahelio regioną, jais naudojasi teroristai karinę situaciją mes taip pat įdėmiai taip stebime, turint omenyje, kad paprastų civilių gyvenimo sąlygos blogėja. Libijoje maždaug pusė iš pusantro milijono gyventojų e, yra patekę nepavydėtiną patį, jiems reikia vienokios ar kitokios humanitarnės pagalbos. Uh, nekalbant apie migrantus ir pabėgėlius, ir, ir ypač išpoliai prieš sveikatos priežiūros įstaigas Tripolyje padidėjo beveik du kartus. Balandžio mėnesį ligoninė subombardavus buvo daug aukų, 180 tūkstančių e, iš Tripolio gyventojų buvo priversti bėgti, 300 tūkstančių su viršum yra ir toliau likę ties fronto linija. Apibendrinama galiu pasakyti, kad mes esame įsipareigoję ir toliau e, veikti trimis kryptimis sieksime politinio e, dialogo, pradedant nuo vasario 26 dienos Ženevoje vėl prasidės atitinkamos darybos atstovų e, rūmose Libijos parlamento. E, taip pat egzistuoja labai rimta takoskyra Mes raginame parlamentą dėti daugiau pastangų skaidriau, atrenkant savo atstovus, kurie turėtų vykti į šis darybas, į šį susitikimą. Mes taip pat pasinaudosime visais įtakos svertais, siekdami užtikrinti e, e, tinkamą atstovavimą abiems lytims, tautinėms mažumoms, pilietiniai e, visuomeniai. Ir tos diskusijos turėtų prasidėti Ženeva po 9 dienų. Ačiū. Thanks a lot for your information. Ačiū už jūsų išsame informaciją. Ačiū pirmininkė. Man labai malonu dalyvauti šiame posėdėje ir bendrauti su jumis po to, kas įvyko užsienio reikalų komitete. Mums Tai buvo labai svarbus momentas. Jūs jau girdėjote, kad vyriausiasis įgaliotinis Borelis nuo savo veiklos pradžios teigė, kad jam labiau, labai rūpės situacija Libijoje, kadangi tai yra artimiausias konfliktinis regionas Iš tikrųjų, Europa turi vaidinti ryškesnį vaidmenį e, Libijoje iki, nei iki šiol. Ir mes manome, kad dabar atėjo pats laikas. Dėl dviejų priežasčių. Stefanija kalbėjo apie naują procesą, kuris prasidėjo Berlyne, kuris tęsiasi Ir kitas dalykas yra tas, kad šitas labai aiškus vienybės ženklas, kurį pasiuntė ES, turėtų būti ir toliau siunčiamas Libijai. Berlyne iš tikrųjų tinkamu metu nu, buvo nuveikta kažkas labai svarbaus, kadangi iki tol buvo E, siūlomas įvairiausios iniciatyvos, kai kurios netgi pakankamai pavojingos. Jungtinės tautos e, pasigavusios e, kanclerės Merkel idėją pasiūlė imtis procesų jungtinių tautų kontekste, o ES pritarė tokiai iniciatyvai. Ir tai leido pasiūlyti ir kitą iniciatyvą Berlyno kontekste. Ir kaip vyriausiasis įgaliotinis teigė nuo pat pradžios, mes remiame Berlyno procesus ir norime, kad rezultatai būtų akivaizdus. Mes norėjome sutelkti dėmesį į du svarbiausius dalykus. Berlyno deklaracija yra labai ilga, 54 punktai joje. Labai svarbu yra įgyveninti ginklų embargo nuostatas ir Mes sutelkėme savo pagrindinį dėmesį būtent į šiuos dalykus nuo vyriausiojo įgaliotinio veiklos pradžios, o po to buvo pasiūlytos konkrečios ES priemonės remiant jungtiniai tautų veiksmus šioje srityje. Tai nebuvo lengva, kadangi situacija yra labai sudėtinga, jautri, tačiau vis dėlto buvo priimtas vieningas e, sprendimas imtis naujos operacijos viduržėmio jūros regione. E, e, kurioje dalyvautų ir uh, palydovų e, pajėgumai, taip pat e, jūros pajėgos. Sofija baigs e, savo veiklą kovo pabaigoje vis tiek ir todėl kol kas mūsų įgaliojimai yra dviejopi ir mes sutelkėme savo dėmesį į jungtinių tautų ginklų embargo nuostatų įgyvendinimą. Labai svarbu priimti sprendimus kitoje taryboje. Kovo 23 dieną šitos misijos aprašas turi būti parengtas. Turėsime atsižvelgti į vairius kitus jautrus klausimus, tačiau politinė valia egzistuoja ir 27 valstybės sprendimą priima vienbalsiškai. Jau dabar mes mastome apie tai, ką mes galime nuveikti apskritai, nebūtinai tik tai remdamiesi Berlyno procesu. Juk viską pradedame ne nuo nulio, mes dirbome jau kai kuriuose srityse ir anksčiau, teikėme paramą jungtinėms tautoms, teikiame finansinę paramą jungtinės tautos veiksmams Ženevoje. Ir mūsų gebėjimas padaryti atrodo neįmanomu, e, skatinamus veikti toliau, pavyzdžiui, susadinti už stalo dvi atrodo labai priešiškai nusiteikusias šalis. Ir kai mums tą pavyksta, tai mes e, iš tikrųjų įnešame labai aišku indėlį į globalių mastų. Dabar proga yra palanki. Stefani kalbėjo, kokia situacija yra valstybėje. Ji nėra labai dėkinga ir į tai reikia atsižvelgti. Tačiau Aš girdėjau sakant, kad e, bus veikiama dviem kryptimis. Pirma Berlyne ir taip pat vietoje. Tačiau reikia prisiminti, kad Berlynas ėmėsi iniciatyvos, mes dabar turim dėti pastangas, laukdami rezultatų. Ir tai jau yra kitokios atsakomybės dalykas. Kaip ir jungtinės tautos, mes esame laimingi tuo, kad saugumo taryba praėjusią savaitę priėmė rezoliuciją, kurioje raginama nutraukti mm, konfliktą, siekti taikos ir taip pat užtikrinti pinigų embargo įgyvendinimą. Procesai Ženevoje taip pat yra taip pat daug žadantys ir mes juose taip pat turėtume aktyviai dalyvauti. Pirmoji žinia, kurią mes pasiuntime šiame kontekste, tai vyriausias įgaliotinis Borelis Müncheno konferencijoje pasakė, kad Briuselėje bus organizuojamas trečias aukšto laik, laik, rango pareigūnų susitikimas. Pirmas įvyko Münchene, jame buvo apžvelgta e, jau iki šiol sukaupta pažanga. Τώρα, ε, ώρα ερωτήσεων, κύριος Γκάλα έχει το λόγο. Ja, vielen Dank. Ačiū pirmininkė. Dėkoju už informaciją iš Ženevos ir Bruselio. Šiek tiek esu pasimetęs, kadangi čia yra kalbama apie Berlyno konferencijos e, e, apibendrinimų išvadų įgyvendinimą. Mes kalbėjome ir apie e, ginklų embargą ugnies nutraukimą. Tačiau galbūt gautume, galime pateikti daugiau informacijos apie ginklų embargą, nes e, susiję, su juo yra susiję labai daug klaustukų. Aš norėčiau paklausti konkrečiai apie teritoriją, kuri nurodoma žemėlapiuose, neva esanti išskirtinė teritorija, kurią reikėtų kontroliuoti, o kaip laivai, kurie iš Rusijos ir Turkijos atvyks, ar jie taip pat bus tikrinami, kadangi tai yra du dažniausi ir didžiausi e, ginklų tiekimo keliai. Kas yra sutarta su Egiptu, kadangi per Egipto sausumą taip pat yra teikiami ginklai į Libiją per karinius e, e, uostus, Persų įlankos valstybės taip pat teikė ginklus, taigi kaip vertinti tuos įsipareigojimus pagal pasaulio saugumo tarybos sprendimus kaip yra laikomisi tų įsipareigojimų dėl ginklų teikimo, kokie tie laivai, kokie kiek jų reikia įvertinti, kiek jų gali būti vietoje, juk buvo susitarta, jog taikos paliaubų bus galima pasiekti tik tuo atveju, jeigu nebus papildomai tiekiami ginklai. Taigi su ginklų tiekimo embargu yra pakankamai dar daug neatsakytų klausimų. Thank you, Mr. Chair. Uh, Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti ir dviem kalbėtojams už visą suteiktą informaciją. Turiu tris klausimus. Pirmas klausimas. Turkijos dalyvavimas Libijoje, siunčiant uh, pajėgas ir taip toliau. Koks yra poveikis Turkijos sprendimui. Dėl Berlyno konferencijos progresų ir kitų dalykų, kuriuos sakėte. Kitas mano klausimas. Pradėti ginklų embargą turbūt yra lengviausia, o kontroliuoti yra kur kas sunkiau. Ir jau yra nemažai ginklų Libijoje, Ir mano klausimas būtų toks. Kaip galima praktiškai užtikrinti kontrolę? Trečias klausimas. Jūs minėjote, kad gali vykti bankų krizė Libijoje. <coughs> Jeigu aš teisingai supratau kokie yra praktiniai elementai, kaip būtų galima to išvengti. Ir jeigu būtų bankų krizė, ką mes turėtumėm daryti? Ačiū. Miss Neumann, please. Pone Noilai, prašau. Ačiū abom, abiem kalbėtojom už labai išsamų situacijos Libijoje pristatymą. Aš pritariu pono, pono galos pri, išsakytam susirūpinimu. Mums reikėtų daugiau padaryti gyvendinant ginklų embargą. Ir buvo patikti labai konkretus klausimai. Aš turiu pirmą klausimą. Kiek jūs suprantate tas priežastis, dėl ko tiek daug ginklų kontrabandė gabenami į šalį? Ir ar misija yra numatyta, kad Ar tai yra, ar tai yra bandama įsiaiškinti, kokios yra tos bazinės priežastys? kodėl tie ginklai yra, jie, jie nėra kontrabanda gabenami sausumą, jie yra gabenami daugiausiai jūros keliu. Kitas klausimas. Ar naujos misijos idėja yra tik stebėti ginklų embargo vykdymą, ar užblokuoti, neleisti žmonėm atgabenti tuos ginklus į Libiją? Tai yra labai skindringi dalykai. Taigi aš nelabai suprantu tikslo tos misijos. Trečias klausimas. Be stebėsenos ir blokavimo Ar reikėtų įvardyti, kas pažeidžia rinkų e- embargą ir pritaikyti tam tikras sankcijas? Ar mes renkame informaciją, kad, pavyzdžiui, ES pagaminti ginklai e, atsiranda Libijoje arba per Katarą ar per kitur? Ir paskutinis klausimas. Tai yra susijęs su mūsų darbu parlamentui. Koks, kokie yra terminai įgaliojimų ir kada ta misija jau turėtų būti vykdoma vietoje pagal jūsų dabar turimą darbo atvarkę. Pone Lasmanį, prašau. Ačiū pirmininkė. Ačiū ponė Viljams ir ponė Džilį už pateiktą informaciją. Situacija tikrai yra labai sudėtinga Libijoje. Ir aš manau, kad yra protingas, išmintingas sprendimas priimtas vakar. Tai yra būtinas žingsnis. Mes turime labai rimtai vertinti mūsų pačių veiklą ir įtaką Libijoje. Ir tai yra pirmasis žingsnis. Taip pat klausimas poniai Viljams. Jūs sakėte, kad tai yra tik pradžia, pirmas būtinas žingsnis. O koks jūsų nuomonė būtų antrasis žingsnis? Taip pat tą patį klausimą turėčiau, ar mes, mes turime stebėsenos priemonę, kaip oro ir jūrų misija, bet ką mes darome pas, sausumos pasienyje yra didžiulė ilga siena su Libija ir kaip reikėtų tai stebėti. Siena su Libija. Τελειώσαμε τις ερωτήσεις. Θα κάνω και εγώ μια τελευταία ε, ερώτηση. Ir dar paskutinis klausimas. Prieš Berlyno konferenciją buvo susitarimo memorandumas tarp Libijos vyriausybės ir Turkijos. Ten buvo kalbama apie karinį bendradarbiavimą tarp Tripolio ir Ankaros. Ir taip pat dar viena sistema buvo aptarta, tai yra susitarimas dėl išskirtinės ekonominės zonos dviem šalim, kurios pažeidžia e, labai e, pažeidžia primtas teisės. Tai yra susiję su santykiai su Graikija ir taip pat santykiai su Libija. Miss Williams, please. Pone Vilins, prašau. Keturios minutės jums skiriamos. Aš pakalbėsiu apie tas temas, kurios susijusios su jungtinių tautų įgaliojimais, kalbant plačiai apie ginklų embargo ir jų, jo pažeidimą. Kaip jau sakiau, tas sprendimas buvo priimtas vakar užsienio reikalų taryboje. Tai yra vienas iš pirmųjų žingsnių, nes iki tol nebuvo vykdoma ginklų embargo stebėsena. Ir yra nemažai pažeidimų, galėčiau kalbėti apie ataskaitas iš ekspertų grupės per pastaruosius e, metų, kur labai išsamei yra įvardintos to šalis, kurios pažeidė embargą. Bet nėra e, tolesnės veikslo, veiklos testinumo, nėra sankcijų numatytų toms pažeidusioms šalims ir nėra jokios atskaitomybės. Mes turime nutraukti tą mm, ginkluotę užsienio kovotojų į Libiją. Ypač tai reikia padaryti dabar, kai mes, kad mes galėtume pasiekti tvarų, tvarų ugnies nutraukimą. Taip pat reikia užtikrinti ir stabu, stabilumą Libijos kaiminėms, kurios labai nukentėjo nuo regione vykstančios krizės. Taip, tiesa yra ta, kad labai daug vyksta Libijoje, labai daug atgabenama ginklų tiek sausuma, tiek orų, tiek jūra. Ir būtina užtikrinti labai išsamų stebėsenos ir priežiūros mechanizmą vietoje. Kalbant su visomis, kalbant apie valstybės, kurios bando dabar įsitraukti į Libijos reikalus, reikėtų yra Libija raginama na, pakeisti savo, savo modelį, nusikratyti to negatyvaus vaizdo, priimti kažkokį ilgalaikį sprendimą Libijos problemams, nes krizė tęsiasi jau devynerius metus. Mes manom, ar mes esame dėkingi tam, kas buvo pasiekta Berlyne, kad Berlyno išvados veiklos uh, dokumentas ir saugumo tarybos reglamentas, rezoliucija įvardina tas problemas ir dabar mes šiais trim keliais vienu metu judame link problemų sprendimo, stiprindami pasitikėjimą. Ir tai turbūt geriausia galimybė spręsti tas glūdinčias problemas, varomasias jėgas šio, šio konflikto. Ačiū. Yes, thank you. I will try to, to take... Ačiū, pamėginsiu atsakyti likusius klausimus. Kalbant apie modalumą, tai sprendimai buvo priimti remiantis 27 valstybių narių politinių susitarimų ir dabar PSA vyks diskusijos dėl tų modalumo apibrėžimo nežinau, kokie bus sutikti konkrečiai galiamai, turime dabar tik tai daugiau informacijos apie bendruosius tikslus. Galbūt daugiau dėmesio skirsime stebėsinai, o ne, o ne vykdymui tačiau šio klausimu palaikome ryšius su jungtinėmis tautomis, siekdami užtikrinti tiesioginę sąsają su ekspertų grupė, kuri buvo paminėta. Būtent jie turi e, žymiai daugiau galimybių už mus e, statyti prasižengusios šalis prie gėdos stulpo, nes pažeidimų yra daug už juos atsakingi visi. Egzistuoja galimybė pritaikyti sankcijas, skyrus pačias šalis. Apie tai mes ir kalbame. Mes taip pat e, nemažai dėjome pastangų prezidentų lygmenių stiprindami diplomatinės pastangas, siekdami daugiau bendrauti su tomis šalimis, kurių įtakas sprendžiant Libijos krizę yra esminė. Taip mes stebėme situaciją jūroje, tačiau ginklų siuntos Libija pasiekia daugiausiai e, lėktuvais ir sausumos keliais. Mes taip pat naudojamės ir radarais, stebėdami situaciją jūroje. Iš tiesų e, labai sunku užtikrinti pasienio kontrolę tarp Libijos ir Egipto, nes tai yra dvi nepriklausomos šalis ir mes negalime kontroliuoti jų pasienio. Tačiau e, kariniai ekspertai yra įsitikinę tuo atgrasomojų poveikiu e, dislokavus orlaivius. Kalbant apie Libijos ir Turkijos tarpusavio santykius, tai Mm, vadovų taryba gruodžio 12 dieną pasiuntė labai aišku sprendimą savo išvadose. Tarpusavio supratimo memorandumas pažeidžia es valstybių narių suverenės teisės ir netitinka tarptautinės jūros teisės, todėl negali turėti jokių teisinių padarinių. Thank you.